we start? Good evening, colleagues. Uh, Labas vakaras, kolegos. Jeigu niekas neprieštaraus e, prieš darbo tvarkę, ją laikysime patvirtintą. Kalbų profilis. Nėra vertimo į danų, maltiečių, kroatų ir airių kalbą. O balsavimas šiandien vyks nuo 20.30, taigi nepamirškite balsavimo kortelių. Toliau paskutinis pranešimas 9 vasario 11 ir 12 balandžio protokolų tvirtinimai. Jeigu niekas prieštrauja, jie patvirtinti. Vienintelis klausimas šiandien be balsavimo yra komisijos nario Julian King atsakingo už saugumo sąjungą pasisakymas. Dėkuoju kolegoms už darbą parengiamajame posėdėje, kol jis vyko 5 gruodžio. Posėdis buvo puikus, dalyvaujant Europolo interneto skyriui. Vyko strateginis dialogas. Pasirengimas buvo puikus šiai dienai. Žinau, kad e, mūsų narių ateis daugiau posėdžio eigoje, bet labai svarbu pakalbėti šiandien, nes kaip koordinatoriai nusprendė, du kartus per metus norime su komisijos norė aptarti konkrečias temas. Pirmasis sutikimas buvo 23 kovo ir buvo skirtas esame informacijos keitimosi priemonėms saugumos rytyje aptarti, o šiandien kalbėsime apie kovą su teroristiniais naratyvais. Kaip jau sakiau, per parengiamąjį posėdį sukūrėme labai daug svarbios informacijos apie tai ir dabar norime išklausyti komisijos nario ir išgirsti iš jo, ką jis mano ir kaip jis įsivaizduoja svarbiausius požiūrius, kovojant su teroristinė propaganda. Tai yra labai svarbi sritis. Parengiamajame posėdėje girdėjome apie tai, kaip reikia, kokios problemos išimant turinti vyriausybių informaciją sinchronizuoti. Taip pat parlamentas parengė labai gerą dokumentą, dokumentą išdėstinti tyrimus šioje srityje. Jeigu dar jo nematėte, tai pasidomėkite jo. Yra parlamento tyrimo tarnybos parengtas dokumentas. Galite jį paskaityti po šiandienos posėdžio, jeigu jo dar neskaitėte. Žinoma, kad ES jau e, yra parengusi savanoriškus elgesio kodeksus dėl nelegaliaus turinio šalinimo per Europos, Europolo interneto e, skyrių. E, tačiau tie veiksmai ir metodai nu, nėra visiškai aiškus ir tai yra labai svarbus klausimas mūsų e, vienam iš e, susitikimus komisijos narių. Džiaugiuosi, kad jis šiandien pas mus atėjo ir taip pat Dėkuoju nariams, kurie atėjo iš šį susitikimą. Dabar jums komisijos nariai 10 minučių pasakyti šią svarbę temą. Kolegos iš TAR komiteto taip pat yra pakviesti į šį posėdį ir jų pirmininkas taip pat. Taigi dabar jums 10 e, minučių pasisakyti šią svarbę ir įdomią temą. Labai ačiū, kad pasikvietėte mane į saugumo dialogą. Jūs tikrai pasirengėte įspūdingai, galbūt aš nepasirodysiu lygiai taip pat kaip jūs, bet per klausimų atsakymų sesiją galbūt galėsime padiskutuoti. Norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti ir pakalbėti apie mūsų vykdomą darbą prevencijos srityje, nes prevencija yra geriau negu gydimas. Pakalbėsiu apie terorizmo finansavimą kaip galima atkirsti teroristus nuo finansinių išteklių ir, aišku, kaip prašėte, aš pakalbėsiu daugiau apie tai, kaip e, kovojame su radikalizacija, reaguodami į pastebėtus ženklus, bet taip pat ir e, skleisdami pozityvius, pozityves žinias pažymams e, bendruomenėse. Žvelgiant į tai, kas vyksta, pirmiausia, reikia kalbėti apie priežastis, radikalizaciją, ekstremistinę ideologiją ir taip toliau. Ir e, stiprinti mūsų atsparumą bendruomenių, individų e, atžvilgių. Internetas e, daugeliu atveju suvaidina svarbu vaidmenį pastaraisiais metais. Internetas naudojamas patraukti individus, surenkti išpolius, e, skleisti neapykantą. Bet kokia išsamei strategija turėjo atsižvelgti į interneto vaidmenį rimtai. Jokia organizacija sėkmingai to nepadarys. Man atrodo, kad tai e, pademonstravo tą informaciją, kurią teikia liudininkai pramonė, vyriausybės, pilietinė visuomenė turi dirbti kartu. Kai žinote, Europos internetiniai forumai, kurie vienyje valstybės narės, partnerės šalis, EFTA, Europolą ir specialistus, na, kurie dirba su e, radikalizacijos tinklais, akademikai, žmonės, kurie domėsi šią sritimį ir didžiausios interneto bendrovėmis. Tai yra tas formas, kur mes bandome sutelkti tas pajėgas per pastarosius kelias metus padirbėtų visai neblogai, tiek kovojant su propaganda, bet taip pat ir e, remiant alternatyvius ir naratyvus. Praėjusią savaitę, kaip žinote, įvyko trečiasis e, ministrų metinis susitikimas Bruselėje. Man atrodo, jo pabaigoje Dimitris Savramopolos ir aš e, galėjome pasakyti, kad eidama tinkama linkme didžiausios bendrovės naudoja daugiau automatinio susiekimo šimtai tūkstančių profilių, video medžiagų pašalintos iš Twitterio, YouTube'o, Facebook'o duomenų bazės su žymėmis e, turi šiuo metu 40 tūkstančių elementų. Europolas e, dirba puikų darbą. E, jie identifikavo daugiau kaip 40 tūkstančių turinio vienetų, bet dirbama su e, tūkstančių, virš daugiau kaip tūkstančių platformų, ne tik didžiųjų, bet ir mažesnių. Varsvės narės rimtai tai žiūri, kaip aš tikiuosi, ir investuoja į pajėgumus e, susekti tą nelegalų turinį, kurį reikėtų ištrinti. Da, sekasi neblogai, bet reikia geriau dirbti, reikia paspartinti mūsų darbą, reikia stebėti tai, ką mes darome, kad viskas būtų daroma nuosekliai, skaidriai. Neturime kol kas nuoseklių skaičių dėl turinio šalinimo tempo, nors lyderiai e, nusprendė, kad reikia viską daryti dėl grotažymių duomenų bazės, tai ji yra stiprinama, bet nors ir su mumis bendrabiaus svarbiausios platformos yra daug mažų vidutinio dydžių bendrovių, kurios ne visiškai su mumis dar dirba ir tie, kurie skleidžia propagandą, ieško silpnosios grandies, jeigu neprieinamas didžios platformos, jie ieško kitų. Todėl mums mums reikia kurti tokios aidos sistemos, kaip buvo minėta praeitą savaitę. Mes siekiame dirbti e, savanoriškų pagrindų kol kas, bet kaip pirmininkas Junkeris pareiškė savo laiškė parlamentui, mes stebėsime pažangą ir galvosime, ar reikia papildomų priemonių, kad būtų galima greitai e, susekti neteisėtą turinį internete, skaitant papildomas priemonės prie esamos sistemos. Toliau reikia skleisti ir e, kontranaratyvą, kuris pasiektų žmonės, kad jie nenueitų radikalizacijos ir smurto keliu. kad jie matytų kitą perspektyvą savo gyvenime. Internetas turi pozityvų vaidmenį, kurį gali čia suvaidinti, pasiekiant žmonės, kurie yra nusivylę. Ir apie tai diskutavome ir interneto forume praėjusią savaitę, aptardami taip pat ir puikų darbą, kuris nuveiktas bandant, bandant įgalinti pilietinę visuomenę steigti pagalbą. Kaip žinote, turime programų, kurioms skirta 10 milijonų eurų prisidėti prie nacionalinių pastangų ir tų pastangų, kurias deda pačios interneto bendrovės. Ir pirmajame etape mūsų e, žinių centras e, surengė sesiją su pilietinė visuomenė, įtraukiant 250 e, pilietinės visuomenės organizacijų, pradėjome konkursą, raginami organizacijas kreiptis dėl finansavimo 6 milijonams eurų siekiant kovoti su ekstremistiniu turiniu internetu, internete ir siūlyti alternatyvas. Rengdami šį pasiūlymą mes galvojame ir atspindėjome įvairius, įvairias rekomendacijas, kaip e, jūsų komitetai ir kiti žmonės yra pasiūlę. Kampanijos nebus e, vien na, pavienės, reikia siekti panaikyti spragas, kad tos E, internetinės iniciatyvos e, taptų prieinamos, taptų e, iniciatyvomis ir ne internete siekti, pasiekti reikia tikslinės visuomenės, reikia nustatyti realistiškus tikslus, kuriuos būtų galima po to įvertinti. Taip pat norėtume pagerinti, kaip, tai, kaip mes suprantame smurtinį, smurtinę radikalizaciją, kad žmonės dirbantis šioje srityje geriau E, geriau suvoktų, kas čia vyksta, e, kad būtų geriau parengiami politikos pasiūlymai. Turime įvairių projektų, siekiant susekti teroristinį turinį internete. Iš tiesų, e, finansavome 15 tokių projektų pastaraisiais metais už maždaug 30 milijonų eurų. Globalizacijos suvokimo tinklo centras padeda prie nesusaunės grupėms dirbančioms šioje srityje keistis idėjomis. Vyriausybės stiprina pajėgumus ir išteklius komunikacijos kampanijoms, kurios rengia viešos įstaigos ar pilietinė visuomenė. Strateginės e, komunikacijos tinklas padeda valstybėms narėms kurti savo komunikacijos atsaką. Visas šis darbas, manau, yra svarbus Bet sutinku su jūsų nuomonė išdėstę jūsų pranešime, kuriame minite tai, kad strateginė komunikacija turi būti svarbiausia mūsų kovos su uh, terorizmu uh, centre. Neseniai įsteigėme ekspertų grupę kovai su radikalizacija, vieninčią ekspertus, mokslininkus, kitus, kurie dirba šį darbą, siekdami suvienyti Tuos žmonės, kurie dirba pirmosios eilėse, pirmosios gretose, ar tai būtų švietimas, ar tai darbas bendruomenėse, ir juos e, suvesti su viešosiomis įstaigomis, kad tas bendras darbas vyktų gerai. Pirmasis tarpinis, pirmoji tarpinė ataskaita ministrų pristatyta buvo praėjusią savaitę, kur raginama stiprinti kovą su e, terorizmu, su propaganda. Reikia griežtesnių struktūrinių atsakų iš ES pusės ir mes galvojame, kaip galėtume padėti valstybių narių institucijos ir pilietinė visuomenė, kad jie galėtų veiksmingai dirbti. Ir pabaigai, kaip suprantu, liko kelios sekundės, norėčiau trumpai tarti keletą žodžių apie terorizmo finansavimą, nes šiam komitetui ši tema rūpi taip pat labai. Mes visi suprantame, koks svarbus yra tas darbas Manau, kad e, pasiekėme tam tikros pažangos. Būtų puiku, jei galėtume šį darbą baigti rengdami e, kovos su pinigų planimu direktyvos penktą peržiūrą, nes čia čia daug dirba e, Estija pirmininkavimo metu ir jūsų pranešėjai taip pat dirba daug. Komisija yra pasirengusi siekti pažangos ir kiek galėdami padėsime, kad būtų užbaigtas šis darbas. Skaidrumas, kalbant apie tikruosius savininkus, tokia informacija yra labai svarbus. Centrinių bankų, e, centrinių registrų klausimas taip pat yra svarbus, e, kovojant su terorizmo finansavimu. Ir tikėsime sėkmės per kitą trialogą. Jūs taip pat pasiūlėte suderintą apibriežtį parengti dėl e, pinigų plovimo, kovos ir kiek žinau, šiandien bus balsuojama apie, apie dėl šio dokumento. Labai ačiū Jums už tą darbą. Norėčiau pasidžiaugti pastyvių balsavimų praėjusią savaitę per bendrą sesiją dėl grinų pinigų įvežimo ir išvežimo iš ES. Dėkuoju Jums visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Trečias dokumentas tarp turto konfiskavimo tarpusavio pripažinimo dokumentas. Ir noriu pris, e, padėkoti poniai Grisbek už jos darbą su šiuo dokumentu. Tikiuosi, kad šį darbą bus galima baigti iki kitų metų vasaros. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes šalia kibernetinio saugumo paketo, apie kurį kalbėjau anksčiau, taip pat pasiūlėme e, kovos su padirbtais mokėjimais, kas prisidėtų prie esamo darbo. Ir mes rengėmės pasiūlyti direktyvą, kad teisėsaugos institucijos galėtų prieiti prie centrinių bankų e, registrų, kurios, kurie būtų sukurti, kad teisėsauga lengviau galėtų gauti panašius duomenis ir galėtų po to su jais jais keistis su kitais, kitomis valstybėmis narėmis pagal nustatytas taisyklės. Siekiame pagerinti bendradarbiavimą tarp e, finansinės žvalgybos tarnybų ir teisės saugos institucijų ir versinti toliau, kiek yra būtina, proporcingai įmanoma siūlyti papildomas priemonės e, skirtas kovai su terorizmu. Na, o rytoj kolegijoje kartu su Dimitrius Avramopulosu pasiūlėsime tam tikrus e, pasiūlymus dėl tarpusavio savaikumo, kurios aptarėme anksčiau su jumis. Ir jeigu norėsite, aš galėsiu mielai su jumis e, jums pristatyti tuos pasiūlymus e, kažkada matyt po naujųjų metų. Ačiū. Puiku, dėkoju, dėkoju Jums komisijos nariai. Dėkui aš tai, kad prie, papasakojote mums apie tai, kas vyksta ir apie, pakalbėjote taip pat ir apie tai, kad ir šio komiteto nariai taip pat nemažai dirba su įvairiais dosie. Ir te, vienas iš svarbiausių tarp jų yra da, kovos su pinigų plovimu dokumentas. Labai daug kolegų labai svariai prisidėjo prie šio dokumento. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs apie tai kalbėjote. Dabar mes pradėsime diskusiją. Ir pirmiausia, norėčiau užduoti Jums klausimą. Labai greitai, ar galiu? Ar galiu užduoti klausimą komisijos nariui? Nematau, kad kolegos šiek tiek įsitempė, bet e, tas klausimas išaiškėjo per parengiamąjį susitikimą. Aš ne, dabar e, nekalbėsiu apie Interpolo internetinio nukreipimo padalinį. Apie kitą dalyką, tam, kad geriau suvoktume šį, visą šį kontekstą. Kokia yra dabartinė situacija? Kaip jūs apibūdintumėte ekstremistinio turinio kiekį internete? ir kaip mums sekasi tą turinį išimti iš interneto, pavyzdžiui, kaip tą daro interneto nukreipimo padalinys ir kaip yra taikomos nukreipimo paslaugos, apie kurias beje labai mažai yra kalbama, bet tai būtų vienas iš ir alternatyvių būdų kovoti su teroristiniu naratyvu, ypač kreipiantis į labai konkrečias auditorijas. Mes gavome statistinius duomenys iš uh, Europolo, bet būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt mums paaiškinti, koks yra šios problemos mastas ir kaip mums sekasi su jo kovoti. Ir suteiksime žodį koordinatoriams, bet pirmiausia, da, leisiu pasisakyti poniai Grisbek, kuri yra da, kovos su terorizmu da, ypatingo komiteto pirmininkė, po to ponė Metsula. Da, uh, jūs pasisakysite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Įvyko kažkoks nesusipratimas, ne? Tai taip, nedali, prašau, prašau, prašau, tęskite savo pasisakymą. Everyone's, everyone's either in a very gentle mood or tired today. Taip aš suprantu, kad, da, kad esame šiek tiek pavargę, gal šiandien, Natali, prašau, da, kovos su terorizmu ypatingo komiteto pirmininkė, prašau. Euh, Dėkuoju, mielasis pirmininkė, dirbamasis komisijos nariai, dėkuoju, kad jūs atėjote pas mus pirmadienį vakare, kai prasideda mūsų plenarinė sesija. Ir kartu aš taip pat norėčiau Jums padėkoti ir už Jūsų dalyvavimą mūsų posėdė ir už tai, kad Jūs esate labai matomas Europoje. Ypač, kai kalba eina apie turinį. Į, į, ir tą turinį, kuris yra susijusiu su jums patikėtų portfeliu, tai yra su kova su turizmu. Aš įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo da, ir da, aš atsimenu taip pat ir mūsų parengiamąjį susitikimą ir a, Praeitą savaitę taip pat vyko ir forumo susitikimas ir mes pamatėme labai daug vilties įkvepiančių ženklų, apie mūsų gebėjimą imtis kolektyvinių veiksmų e, ir reaguoti greitai tam, kad tie mirties skleidėjai, tie asmenys, kurie vykdo teroristinius išpolius Europoje ir kurie turi, yra sukūrę tinklą visame pasaulyje, kad jie būtų sustabdyti. Aš noriu jūsų paklausti apie tą kitokį naratyvą, kitokius pranešimus, kurie veiktų kaip atsvara terorizmo propagandai. Tai yra labai svarbu tam, kad mes galėtume e, kažkaip pasipriešinti, atremti tą teroristinį naratyvą ir jų propagandą. Mes e, e, suprantame, kad teroristiniai išpoliai yra rengiami nebūtinai iš tų šalių, kur klesti terorizmas, bet labai dažnai pasitelkiant būtent internetą da, ir tai pridaro labai daug žalos. Ir aš norėčiau dabar paklausti jūs paklausti apie valstybių narių taikomą praktiką. Ir ar visos valstybės narės yra a, įsteigusios oficialias kovos su teroristiniu naratyvu kampanijas. A, Mano šalyje, pažiūrėjau, veikia iniciatyva, kuri vadinasi Stop Jihadi, uh, Jihad. Uh, e, sustamdykime džihadą. Būtų įdomu sužinoti, ar turi panašias iniciatyvas kitos valstybės narės, kokios jos yra tokio pat tipo kaip ir mūsų, ar kitokios. Ir man būtų ypač įdomu sužinoti štai dar tokį dalyką, kaip beje ir kitiems kolegoms, kurie labai aktyviai dirba kovos su terorizmu ypatingame komitete tai yra tai, kaip jums atrodo, jums, kai jūs matote visą bendrą vaizdą, kaip jums atrodo, ar valstybės narės turi kokias nors kovos su teroristiniu naratyvu priemonės, kurios būtų itin veiksmingos ir kurios padėtų pasiekti nustatytų tikslų labai veiksmingai. Dėkoju, Natalija. Iš tikrųjų, tai yra labai geras klausimas. Parengiamajame posėdėje mes įsiaiškinome, kad iš tikrųjų valstybės narės imasi veiksmų, kurie yra šiek tiek kitokie nei tie, kuriuos sulome mes. Ir tai labai įdomus yra klausimas. Dabar Monika, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Aš taip pat turiu kelis klausimus susijusius su tuo, apie ką Jūs kalbėjote. Ponas Maranį, ekspertas iš Belgijos, mums yra pasakęs, kad salafistai pradeda da, skleisti savo propagandą tarp mažamečių vaikų, tarp vaik, šešių, šešerių, septyniarių metų vaikų. Ir uh, Kartais būna tai, kad e, tie propagandistai pirmiausia kreipiasi į savo artimuosius, į šeimos narius, į draugus. Ir visi valdžios atstovai, su, kuriem, su kuriais mums yra tekę bendrauti, mums yra sakę, kad e, iš karštų taškų sugrįžta tik moteris ir vaikai. Ir e, su jais elgiamasi divairiai. O man atrodo, kad daug, dauguma tų vaikų yra, yra patyrę baisų dalykų ir, ir jie yra matę ir tai kaip yra žudomi žmonės ar kitos gyvosios būtybės jie yra lankę mokyklą kokioje nors stovykloje. Ir aš norėčiau paklausti, ar valstybės narės turi kokią nors koordinuotą procedūrą, pagal kurią jie žinotų, kaip reikėtų elgtis su tokiais iš tų kažtų taškų grįžtančiais asmenimis. Ir dar vienas klausimas. Terorizmo finansavimas, jūs beje taip pat jį minėjote. Mes e, beje kalbame ir apie Panamos dokumentus ir suprantame, kad Europos Sąjungoje taip pat esama šiokių tokių spragų ir Ir e, mes e, turime valstybių narių, kurios užsiema visiškai netinkamą praktiką, turime tokių valstybių sąrašą, ten nėra ES kaip tokios, bet žinome, kad ir ES ne viskas yra gerai. Ir valstybės narės tikrai nenori sutrukdyti tiems galimiems finansavimo kanalams. Ir Mūsų neramina tai, kad nėra noro kurti bendro standarto, kuris padėtų mums įspręsti tas problemas, kurios susidarė dėl e, teisinių spragų. Pone Sipel, socialdemokratų frakcijos koordinatorė. Aš atsiprašau, šiandien esu pavargus, todėl kalbėsiu savo gimtają vokiečių kalbą. Taigi, pirmiausia, da, komisijos narys ponas Kingas pirmiausia kalbėjo apie prevenciją ir, ir tik po to paminėjo terorizmo finansavimą. Taip, be abejo, tai yra nepaprastai sudėtingas klausimas ir aš nebejoju, kad yra dar galima kai ką padaryti, ypač kai kalba eina apie teroristų finansavimą ES viduje arba kai, kai tas finansavimas a, keliauja per ES teritoriją. Arba, pažiūrėjau, iš ES jis, jis yra nukreipiamas į trečiasias šalis, kur veikia teroristai. Ir, pažiūrėjau, ar jūs galėtumėt mums pasakyti, ar mes žinome, kokie tai būtų regionai, kur, kuriuose būtų sutelkti tie finansų srautai. Ir taip pat žinome, kad, kad mūsų istorijoje yra tokių buvų laikotarpiu, kai valstybės narės rėmė gal ne teroristus, bet tam tikrus diktatorius. Ir kodėl Sirijoje, Irake ir kai kur kitur mes turime nestabilius režimus. Ir kokį vaidmenį skatinant tuos režimus suvaidino ES ir Juk suprantame, kad jei mes kalbame apie kovą su terorizmu, turime taip pat kalbėti ir apie tai, tai kaip mes plėtojame santykius su trečiomis šalimis. Aš manau, kad mes turime taip pat kalbėti ir apie tai, kad būtų geriau kontroliuojamos visos tos technologijos remintis, kuriomis yra vykdoma. Uh, uh, kurios yra pasitelkiamos radikalizuojant asmenis. Ir aš atsimenu, kad mums buvo papasakota, kad galima kartais imtis paprastų priemonių. Pavyzdžiui, kai jie, jūs matote, kad jūsų vaikai ar paaugliai, kuriuos jūs pažįstat, pradėsite keistai, galima imtis paprastų labai priemonių jiems sustabdyti. Nors suprantame, kad kai kur informacija yra skleidžiama internetu, pavyzdžiui, rodomi tam tikri filmai. Ir e, be abejo, finansavimo problema yra labai opinės. Finansavimo tinklai taip yra gerai da, e, sudėdyti, da, jie veikia taip organizuotai, kad Ir žinome, kad priemonių vas, e, įmamas įvairių ir gal mums ir sunku būtų nu, apsispręsti dėl vieno kokio nors pranešimo. Įdomu būtų pagalvo, išgirsti, ką Jūs galvojate apie tai, kaip mes galėtume koordinuoti savo pastangas. Praeitą savaitę mes taip pat kalbėjome ir apie tai, kad būtų tikrai labai gerai, jeigu mes galėtume de, pašalinti iš interneto tam tikrą turinį. Nes yra ir tokio turinio, kurį tikrai reikia šalinti. Ir aš manau, kad mes turėtume pagalvoti ir apie tai, kaip mes bendrabiavame su privačiomis įmonėmis tam, kad užtikrintume kad tas ta, turinys, kuris, sakykime, nėra susijęs su turizmu, nebūtų da, da, šalinamas. Prevencija be abejo yra nepaprastai svarbi ir jos svarba tik auga. Bet man atrodo, kad ne visos valstybės narės dar tą suprato. Ir nežinau, ar jūs turite kokį nors konkrečių skaičių, bet pavyzdžiui, įdomu būtų sužinoti, kiek darbuotojų dirba tam tikrose tarnybose. Mes kalbame apie keleivių įrašus, apie kitus dalykus, bet iš esmės tai yra tik pradžia. Bet gal e, jūs galite mums papasakoti daugiau apie tai, kas yra daroma šiuo metu. Žalėja, žaliųjų koordinatorė. ponės Argentinė. Dėkoju, pirmininkė, ir dėkoju ir komisijos nariu už tai, kad jūs kalbėjote apie kovos su pinigų plovimu, kovos su pinigų plovimu direktyva. Mes pradėsime jau devintąjį trišalių dėrybų susitikimą netrukus ir viskas užsitėsi. Ir beje, aš norėčiau štai ką jums pasakyti. Ir tas, dėl to dalyko esu labai nusivylus. Šis dokumentas beje sukėlė apskritai platų nusivylimą. Bet konkretus dalykas. Kovos su terorizmu komitete praeitą savaitę mes kalbėjome apie tai, kad mums reikia ES finansinės žvalgybos padalinio. Tam, kad galėtume kovoti su pinigų plovimu ir su terorizmo finansavimu. Taigi mums reikia finansinės žvalgybos padalinio, tą noriu aiškiai pasakyti. Ta noriu pasakyti labai aiškiai, todėl kad net ir labai švelnios mūsų siūlomos formuluotės susijusių su tokiu mūsų pasiūlymu yra išbraukiamos iš teksto, nes valstybės darės to nenori. Ir taip pat ma, manau, kad mums reikia ir peržiūros nuostatos tam, kad galima būtų ateityje peržiūrėti kovos su pinigų plovimu direktyvą, kad ji būtų kuo veiksmingesnė. Jei e, neturėsime tokios peržiūros nuostatos, bus labai blogai. Jei mes nesugebėsime sutelkti savo pastangų ir sutelktai kovoti su neteisėtos veiklos finansavimu tikrai bus labai blogai. Dabar apie da, tą kitokį naratyvą. Mes tikrai puikiai pasiruošėme, tai yra atliktas puikus tyrimas, bet galiu pasakyti, kad kad viešai kalbėti apie tai, uh, E, kokios priemonės, e, ko, kurios takomos kovoje su e, teroristiniu naratyvu pasiteisina, kurios ne, nes gal kai kurių informacijos apie kai kurias priemonės dar nereikėtų skelbti viešai. Ir dar vienas dalykas tai - teroristinis turinys internetinio nukreipimo padalinys sprendžia ar turinys turi teroristinių požymių ar ne. Ir praeitą penktadienį kovos su terorizmu komitete mes kalbėjome su Niderlandų kovos su terorizmu koordinatoriumi. Ir sužinojome, kad mano šalyje šalinamas tik tai tas turinys, kuris yra kriminalinio pobūdžio. Kitaip tariant, kai už tą turinį yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Ir Jei mes ir toliau skatinsime Europolo internetinio grupėjimo padalinį e, pašalinti turinį, e, tuomet, kai įtariama, kad jis gali skatinti terorizmą, tai net jei jis nėra e, susijęs su baudžiama atsakomybė, mane tai neramintų. Tai aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tą klausimą. Ir, ponio pirmininkė, dar vienas dalykas. Mes daug kalbame apie tai, kaip. Uh, vyksta musulmonų ekstremistų radikalėjimas. Bet mes matome įvairiose ES šalise, kad taip pat didėja ir uh, dešiniųjų ekstremistų ir radikalų. Ir aš norėčiau paklausti, da, ar mes galime pasiūlyti čia da, tokį naratyvą, kuris atremtų tų dešiniųjų radikalų siunčiamą žinę. Žetovskis, please, Tomas. Pana Žetovskis, prašau. Ačiū. Nesu tikras, ar aš turėjau gauti žodį, nes aš nesu nei komiteto pirmininkas, nei koordinatorius. Bet aš labai kantriai laukiau šių diskusijų ir man labai malonu juose dalyvauti. Deja, aš negalėjau dalyvauti toje misijoje, apie kurią buvo kalbama, nes tuo metu buvau Lenkijoje. Pakalbėkime apie finansavimą. Gerbiamas komisijos nary, kai jūs kalbėjote apie terorizmo finansavimą per bitcoin, Man visą tai atrodo gana keistas, kvailas dalykas. Mes ir mano kolegos kalbėjome apie tai, ar gali apskritai terorizmas būti finansuojamas internetinė valiuta. Manau, kad reikėtų pagalvoti apie šio reiškinio teisinius aspektus. Aš kalbėjusi su ekspertais, kurie tai minėjo labai daug, labai didelis kiekis buvo konfiskuotas bitkoinų e, Bulgarijoje. E, ši internetinė valiuta yra gana paplitusi Bulgarijoje. Ir man kyla klausimas, ar iškyla tokia tema, kai jūs kalbate apie šią problemą ir kaip jūs galėtume, galėtumėte užkirsti kelią bitkoino ir kitos internetinės valiutos naudojimui, terorizmo finansavimui. Aš galiu įsteigti, pavyzdžiui, įmonę labai greitai Junktinėje karalystėje ir su to susijęs mano antras klausimas. Aš galiu investuoti pinigus į tą įmonę ir iš jos finansuoti, ką aš noriu, būtent per tą kompaniją. Tuomet aš galiu e, nuvykti į Kiprą ir ten įsteigti kitą kompaniją. Nėra skaidrumo, nėra atvirumo kaip tos visos struktūros veikia. Aš noriu sužinoti, ar jūs esate pasirengę kovoti su tokio pobūdžio reiškiniu. Ir jeigu taip, tai kaip? Toliau finansuojami teroristai. Turiu konkretų klausimą. Neseniai paminėjome Šarlį Abdo terorizmo išpolį. Ir buvo nustatyta, kad nusikaltėliai, broliai buvo radikalizuoti, bent jau vienas iš jų buvo tuo met, kai buvo e, kalėjo kalėjime. Jis buvo netgi sąrašą įtrauktas teroristų. Tačiau Prancūzijos slaptosios tarnybos jo nesusekė. Jie pasiteisino, kad neturėjo pakankamai lėšų sekti kiekvieną nusikalstamą atmenį. Be to, tas asmo nieko labai akivaizdaus e, nepadarė, kas sukeltų e, įtarimus, bet visgi jis ir jo brodis įvykdė e, teroristinį išpolį. Kaip galima būtų suprasti, kad jūs turite tokį didžiulį sąrašą įtariamų teroristų, bet neturite pinigų imtis veiksmų? Kalbėsiu apie savo šalį, Kalbu apie įvairius e, teroristinius pasisakymus, pavyzdžiui, Facebook'e, kai sako, kur ten grasinama, kad šeima bus išžudyta ir panašiai. Ir tarkim, aš kaip Europlanetas e, pranešu apie tai ir per septynias dienas negaunu jokio atsakymo. Nors netgi pateikiami vėliau e, internete, Facebook'e pakarti kartuvėse žmonės. Bet vėlgi atsakas yra toks institucijų, kad nieko kol kas dar nevyksta. Tai kaip turėtume mes reaguoti? Ar jūs nemanote, kad tie teroristai, kurie per Facebooką pasisako, ar jie nesityčioja iš mūsų, ar ne, nereikėtų imtis prieš tai kažkokių priemonių? Turėjau pasakyti parengiamajame posėdėje, kad mes buvom pakvietę Google ir Jigsaw atstovus bet negalėjome jų pakviesti į vėlesnius posėdžius. Ponas Vaindar, prašau. Pone Vaibirk. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui už jo pateiktą ataskaitą. Matomas aiškus mėginimas sustruktūruoti prevencijos veiksmus. Prieš mane kalbėjo kolegos apie tai jau pasisakė. Tiesa yra tai, kad priešas sparčiai keičiasi, vystosi ir priešo veiksmai ir evoliucija yra žymiai pran, spartesnė nei prevencijos veiksmai, bet to trūksta skiriamų lėšų kovai su terorizmu. Reikėtų labiau užsimti prevenciją vietos lygių. Taip pat mes neturime viso vaizdo šio reiškinio. Galbūt viskas dar yra labai ankstyvoje stadijoje. Pasižiūrėkime čia išvartytus dalykus. Nukreipimo technika, bendradavimas su Google, su Jigsaw 7 gruodžio Twitter'e buvo žinutė. Labai nedaug laiko praėjo ir kartais mes nežinome, kas už ką atsakingas, už kokius, kas, kas kokius veiksmus atliko. Komisijos narys kalbėjo apie lėšas. Lėšos naudojamos jau daug metų, sukurti ir kiti finansavimo būdai neseniai. Visas tas finansavimas, kai kalbame apie neformalius prevencijos strategijos aspektus, tas finansavimas yra labai svarbus. Man kyla klausimų. Kaip jūs įvertinsite veiksmingumą tų lėšų, kurios panaudotos prevencijai? Taip pat mokymo parengimo veikla darbuotojų mokymas. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų įtraukti žmonės, kurie savo realiam gyvenime tiesiog yra susidūrę, susidūrę su terorizmu, kurie turi patirties, savo, savo gyvenimiškos patirties. Tai tiek norėjau pasakyti. Noriu Jums palinkėti, kad toliau testume darbą, struktūruotumėt. Uh, mąstymą ir, ir darbo metodus prevencijos rytyje. Reikėtų apsvarsyti visus įvairius kontekstus, kurie egzistuoja Europoje. Skirtingas situacijas apimti viską ir įtraukti tos žmonės, kurie turi tiesioginės betarpiškos patirties su terorizmu. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijos nariui už patiktą informaciją. Jūs sakėte, kad turime sutelkti dėmesį į tas grupės, kurios yra atsakingos už radikalizavimą. Turime kovoti su terorizmo priežastimis. Mes visi turime savo nuomonę šią temą, stengiamės atnaujinti, gauti naujausią informaciją šią temą. Aš norėčiau žinoti, kaip komisija apibrėžia tas grupės, kurios yra atsakingos už terorizmo išpolius ir taip pat su kokiamis priežastimis turėtumėm kovoti, terorizmo priežastimis. Taip, yra labai sunku kovoti su naratyvu, kai mūsų valstybės narės nepakankamai daro kad skatintų integraciją, socialinį įtraukti ir taip toliau. Mano klausimas jums yra toks. Kokiu mastu tas naratyvas nėra pakankamai aiškus ar stiprus dėl to, kad valstybės narės prie to neprisida? Ar mes turime mokėti dvasininkams, imamams, mečetėse ir kitoms asocijuotams mokykloms? Ar jos tos mokyklos yra radikalių ekstremistinių pažiūrų šaltinis, skleidėjas? Kadangi jūs paminėjote terorizmo finansavimą, kolegos jau apie tai pasisakė. Praėjusią savaitę aš dalyvavau Hagoje, susitikime su Europolu. Ir kaip Džiudit sakė, ir jūs taip pat sakėte, Europos FAU yra pats svarbiausias klausimas. Mes ne vien turime kalbėti apie direktyvos taikymą, kovos su pinigų plovimu direktyvos taikymą. Mes turime pasiekti reikšmingų rezultatų. O reikšminga yra tai, ką Jūs pasakėte. Europinis FAU finansinės žvalgybės padaliniai, skaidrumas, informacija, informacija apie, informa apie įmonės, kurios e, verčiasi verslus, teigia įmonės ES. Bet to nenori mūsų valstybės narės. Čiūzit paminėjo, kad tai yra suverenumo klausimas, bet atsiprašau, tai yra mūsų užduotis, mūsų ir jūsų, tai nėra susijęs su suverenumu. Tai yra susiję su nusikaltelių apsauga, įskaitant ir teroristų saugą. Jeigu mes leidžiame skleisti tokį suverenumo e, naratyvą, Tai ir ta penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva bus visiškai neefektyvi. Mes norime iškaus atsako iš komisijos, taip pat ir iš mūsų, visų tų, kurie sėdime ir dalyvaujame dėrybose dėl kovos su pinigų plovimu. Ir turime labai aiškiai valstybėms narėms pasakyti, kalba eina apie ko, kovą su terorizmu, kovą su organizuotu nusikalstamumu. Galiausiai norėčiau paklausti jūsų Ką komisija daro ir kokį vaidmenį vaidina, vaidina kriptovaliutos, ne vien, ne vien bitkoinas. Tos kriptovaliutos yra naudojamos terorizmo finansavimui. Buvo taip pat pokalbis ir komisijos nariu Moskovičiu, kuris pateikė ataskaitą kaip pavan yra naudojamas e, terorizmo finansavimui skaitant Al-Qaidą. Okay. Um, just... Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Pone Veržė, paskutinė kalbėtoja. Ačiū. Pirmiausia, noriu atsiprašyti komisijos nario už tai, kad negirdėjau jūsų pasisakymo beveik viso, bet buvo kitame posėdėje. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Kuo mes daugiau dirbame šioje srityje, ar komisija dirba, ar kitos institucijos dirba, tuo labiau suprantame, kad nėra paprasto sprendimo. Labai skirtingais metodais vadovaujamasi, veikiantis asmenys taip pat yra labai skirtingi, yra didelė įvairovė. Taip pat kuo daugiau klausome valstybių narių, tuo daugiau susidaro įspūdis, kad jos naudojasi savo vietos kompetenciją nacionaliniu suverenumu. Ir tuo pačiu metu iškyla grėsmė visai Europos Sąjungai. Sakoma, kad Europos Sąjungos kaltė, kad jie nedaro tai, ką privalėtų daryti. Ir aš baiminosi, kad visa tai labai apriboja jūsų galimybę, jūsų diskursą. Viskas tarsi labai supaprastinama. Taip aš girdžiu, jog daroma pažanga dėl radikalizavimo prevencijos, dėl kitų dalykų, bet aš baiminosi, kad tas supaprastinimas yra nesuderinimas su pusiausvira tarp būtino saugumo užtikrinimo ir laisvės užtikrinimo. Man nerima kelia, klausant kai kurių mano kolegų, kai sakoma, kad Prancūzija galėtų, galėjo išvengti terorizmo išpolių, jeigu būtų geriau finansuojama policija Prancūzijoje. Mano klausimas būtų toks, ar galėtumėt daugiau pakalbėti apie pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvės kovoje su terorizmu? Aš esu prancūzė ir man kelia, kyla nerimas dėl neseniai mano šalyje priimto įstatymo. Ana Gomes taip pat iškėlė klausimą dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Jis kalbėjo apie Persijos įlankos šalis. Taip pat mes misiją turėjome ir Prancūzijoje. Ir man kelia nerima bendradarbiavimas su Turkija. Mes visi žinome, kad terorizmo apibrėžimas Turkijoje mažų mažiausiai yra komplikuotas, sudėtingas suprasti. Daugelis žmonių yra kalinami Turkijos kalėjimuose neva dėl terorizmo priežasčių, nors žinome, kad tai neturi nieko bendro su tuo. Kai mes bendradarbiavame su trečiosiomis šalimis, mes turėtume kažkaip labai atidžiai pasižiūrėti į laisvės klausimą. Paskutinis buvo pasisakymas. Ar dar būtų kas nors iš TER komiteto? Ne, komisarė, prašom. Ačiū visiems už klausimus, už jūsų domėjimas šiais klausimais. Aš pabandysiu atsakyti, kaip galima daugiau tų klausimų. Atleiskite, jeigu atsakymas bus neadekvatus, jūs nuomonė, prašom susitiekti su mumis kitaip kaip nors. Pirmininkė, jūs pradėjote nuo bendro kontekstinio klausimo dėl problemos masto internete. Nenoriu vengti to klausimo, aišku. Mums sekasi gerai tiek ženklinant tą informaciją. Dirbame su dešimtėmis tūkstančių informacijos vienetų. Taigi su dešimtimis tūkstančių medžiagos vienetų ir su bendrovėmis, kurios vis plačiau naudoja automatinį informacijos sekimą ir trinimą. Bet visgi turime dar šimtus tūkstančių, jeigu nedaugiau, informacijos vienetų internete. Todėl tas iššūkis yra toks didžiulis tiek dėl tempo ir dėl nu, išėmimo masto. Tempas todėl, kad kuo ilgiau kažkas išlieka internete, tuo plačiau tai paplinta ir didesnį poveikį padaro. Todėl daug kas e, e, kai kas teigia, kad geriausia būtų informaciją ištrinti per vieną valandą arba iš vis užkirsti ją kelią, kad ji nebūtų paskelbta. Tačiau mastas yra apie tai, kad kiek mes be pasiektume pažangos su didelėms platformomis, yra dar problema su migracija į kitas platformas. Europolas, kaip sakiau, dirba su šimtų platformų. Jie ja. susaka, susakė tam tikros medžiagos 150 platformų. Mums nepavyks, aišku, pasiekti kiekvienos atskiros platformos. Pavyzdžiui, yra viena ar dvi platformos, kurios at, e, labai artimai siejamos su Islamo valstybe. Daesh platformas e, organizuoja tie žmonės, kurie ir rengia medžiagą. Aišku, jos su mumis nebendradarbiaus, bet ką mes galime padaryti? Mes galime geriau veikti susisiekdami ir dirbdami, remdami kitų platformų, tokio, taip vadinamą AIDO sistemą. Galime dirbti geriau negu iki šiol kad kai nustatoma medžiaga, galima teikti informaciją teisės saugai, kad jie, kai, taip yra teis, kai tai yra teisėta, galėtų imtis veiksmų. Turime ir geriau dirbti taip pat, kas yra susijęs su jūsų klausimais, stebėti tai, analizuoti, ką mes darome, nes kai kuriais atvejais grįžtamosios informacijos sutelkimas yra svarbus iš mūsų partnerių informacijos gaunamos. Puikiai dirba, ar tai būtų puikus Europolo darbas, ar kai kurių valstybių narių e, puikus darbas, bet ne visos e, valstybės turi informacinės, internetinės informacijos žymėjimo padalinius arba dirbti su partneriais platformose. Bet e, apjungti tą visą informaciją, kad gautume bendrą vaizdą, yra sunku. Taigi klausimas yra teisėtas. Dar norėčiau grįžti prie vieno dalyko, kurį jūs pasakėte ir jis buvo paminėtas kitose klausimuose, ponios Argentinį klausimą pavyzdžiui. Būtent dėl to, kam daugiausia dėmesio skiriame. Pirmiausia, ir tai aiškiai matosi Europolo darbe ir nacionalinės informacijos žymėjimo pataliniuose Taigi dėmesys e, skiriamas medžiagai, kuri yra neteisėta arba skatina atlikti neteisėtus veiksmus. E, kovos su terorizmu direktyvoje yra sutarti tie dalykai, kurie būtų neteisėta veikla. Mokymas, e, pritraukimas, žmonių, ar skatinimas keliauti žmonės į konfliktinės zonas. Tai yra dalykai, dėl kurių esame sutarę, su kuriais reikia kovoti. Jie dabar yra neteisėti. Ir aišku, bet kas, kas skatina imtis terorizmo veiksmų, realių terorizmo veiksmų. 21 direktyvos straipsnis būtent labai aiškiai apie tai kalba. Tai pirmiausia, galvodami apie šį turinį, mes skiriame dėmesį tiems dalykams, kurie yra susijęs su visos ES mastu sutartomis priemonėmis. Dėl to, kas yra nelegalu. Kai kuriuose šalise tie dalykai papildyti nacionaliniais e, teisės aktai, bet ne visur vienodai. Na, o ES dokumentai taikomi vienodai visose valstybės narėse. Antras dalykas, po to, kai tokia medžiaga yra identifikuota, ir atsakydamas poniai Sargentinė, galiu pasakyti, kad Europolas palaiko dialogą su platforma, kai pastebi informaciją ir bando išsiaiškinti, kokia yra platformos pozicija tos medžiagos atitikimo su jos sąlygomis prasme. Ir Taip pat galima imtis veiksmų pagal platformos e, taisyklės arba e, Europolo taisyklės, jeigu tai yra prieštarauja ES ar nacionalinės teisės aktams. Europolas mano, kad toks bendradarbiavimas yra labai vertingas. Ir 80-90 e, procentų tokia informacija yra ištrinama. Tai yra ne vien tik džihadistų turinys. Tai yra turinys, nepaisant to, kas jį būtų parengęs, gali būti susijęs e, baltųjų pranašumo turiniu ar e, džihadistų. Aišku, džihadistinio turinio yra daug daugiau internete bet ne dėl to, kad pirmiausia tam yra skiriamas dėmesys, bet dėl to, kad didžioji dalis medžiagos yra būtent tokia. Dėl priešingų naratyvų veiksmingumo. Ne vienas jūsų uždavė tokį klausimą. Tai yra iššūkis kaip ir visas prevencinis darbas, kai reikia įvertinti, kaip sėkmingai dirbi tą prevencinį darbą. Sutinku su kolega, kuris sakė, kad iššūkis yra susijęti to darbo vertinimą su realia patirtimi. Aš ne vienus, ne vienus metus dirbau Šiaurės Airijoje E, dirbdavau prevencinį darbą, kad e, žmonės nebūtų radikalizuojami. Aišku, tai kitoks darbas, bet technika yra panaši. Dirbome bendruomenėse, jaunųjų žmonių bendruomenėse, kurie, kurios buvo bandoma įtraukti į smurtinę veiklą. Žinau, kaip sunku tokias programas parengti, kaip sunku įvertinti jų sėkmę. Galiu Jums pasakyti, bet tokios programos yra būtinos, net jeigu pavyksta pasiekti vieną ar du asmenys galų gale. Kalbant ne tik apie darbą su jaunimu ar kaliniais, bet kalbant jau apie internetą, tai nelabai lengva įvertinti sėkmę. Galime vertinti programas ir projektus kurie tavo nuomonę duoda kažkokių rezultatų ir bandyti stiprinti tą gerą praktiką. Pone Grisbek klausė, ar visos valstybės narės dirba šią darbą. Aš nesu įstikinęs. Kai kurios nemano, kad joms kyla tokios problemos kaip kitoms, bet tos valstybės, kurios iš savo patirties e, yra susidūrusios su tomis problemomis, turi įvairiausių programų. Prancūzija, programa Sustabdykime džihadą yra puikia platforma ir aš ją visada e, rekomenduoju e, ją kaip modelį kitiems. Yra Belgijos programų, yra Vokietijos programa e, Gyva demokratija, kuomet bandoma federalinių lygmenių dirbti. Jis skurta būtent Prancūzijos aplinkybėms Taigi turime įvairiausių modelių, kurie galbūt gali būti naudingi ir kitiems, bet ne visur pritaikome, nes reikės žvelgti į konkrečias aplinkybės. Niderlanduose yra a, projektas Kalbėk, kuris, dirb, kuris skirtas ypač jaunimui. Taigi, netgi jeigu kalbėsime apie internetą, reikia kurti tokius dalykus, kurie tinka skirtingoms aplinkybėms, kur yra skirtingi iššūkiai. Aš visgi manau, kad turime dirbti ir su sektoriaus įmonėmis. Jūs paminėjote Google, dėja, kad jie negalėjo pas jūs atvykti. Aš norėčiau paraginti jūs pabandyti dar kartą, nes jie tikrai dirba puikų darbą, panaudodami gali pateikti informacijos apie tai, kaip jie nukreipia žmonės, panaudami savo techniką, kai žmonės ieško radikalizuojančios rinkojančios medžiagos. Pirmininkas, jie tikrai norėjo dalyvauti, bet paskutinę minutę jiems nepavyko. Aš tikrai nekritikuoju jūsų. Šią prasme, jie dirba labai puikiai, bandydami žmonės, kurie ieško radikalizuojančios medžiagos potencialiai, pamažu nukreipia juos pagal, per paieškas prie kitos medžiagos, kur keliama, keliami kritiniai klausimai dėl tų dalykų, kuriais jie domisi. Tokios iniciatyvos, man atrodo, taip pat yra geri pavyzdžiai, jais turime pasiremti taip pat ir kai kurių valstybių narių pavyzdžiais. Ne vienas jūs klausėte apie trečiųjų šalių veiklą. Ar tai būtų salafistų veikla, kaip pana Almaira minėjo, ar trečiųjų šalių finansavimas. Mes suprantame, kad trečiosios šalis vykdo tokią veiklą, kaip finansavimą ar įtakoja ir šioje srityje tai yra svarbu. Nekartą esame apie tai diskutavę komisijoje e, su toje srityje dirbančiai žmonėmis, lankėmės su praktikais, Mölenbeke, pavyzdžiui, paminėsiu jį, nes mes neseniausiai pas, paskutiniu metu ten lankamės. Sunku įsivaizduoti, ką galima būtų padaryti ES lygmenių, sprendžiant problemas e, susijusias su tuo, kaip skirtingos e, vietos institucijos dirba su religijos įstaigomis skirtingose šalyse, bet nemanykite, kad mes ignoruojame tai. Mes taip pat neignoruojame ir iššūkių, kurios kelia grįžtantis iš karinių zonų. Kai turint galvoje radikalizacijos iššūkį, nes tie grįžtantis žmonės, nors ir patys nebūdami pasiryžę užsimti smurtu gali prisidėti prie radikalizacijos klaidimo. Tam buvo skirta ne vienas e, posėdis e, radikalizacijos suvokimo tinkle. Praėjusią vasarą jie parengė puikų tyrimą susijusi su grįžtančių iš karinių zonų iššūkiais. Tai ne tik saugumo iššūkis, tai taip pat ir socialinis iššūkis, integracijos iššūkis. ir iššūkius, kurį jie gali kelti bendruomenę, trikdydami jos veiklą ir galbūt skleisdami radikalizuojančias medžiagą. Taigi aš džiaugiuosi, kad e, Iranas jau pradėjo e, domėtis šiais klausimais taip pat. Kalbame ne tik apie jaunimą. Kaip nustatyti pažeidžiamas grupės? Pane Žiūrig, Hurig klausė apie tai ir kiti. Būtent remiantis patirtimi žmonių, kurie dirba srityje atskirų išsiskiriančių grupių pavyzdžių, bet neišimtinai. Jaunimas, kurie yra švietimo sistemoje ar nėra, žmonės kalėjimuose buvę kaliniai yra konkrečios grupės, bet jos nėra išskirtinės. Ir todėl mes RAN tinklą būtent struktūrizavome tokiu būdu. Kad žmonės galėtų dirbant iš čia pasimokyti, pasiremti savo patirtimi, keisti dėmesio sritį. Pone Gobens pasakysiu, kad komisija neseniai šiandien tiesiog diskutavome apie tai, kaip galėtume visą komisiją bendrai dirbti. E, komisijos politika susijusi su užimtumu, e, švietimu ir EAC veikla galėtų skatinti didesnę integraciją ir kovoti su radikalizacinės medžiagos klydimu. Dar vienas aspektas, kalbant apie trečiasią šalis, Grįžtantieji kelia tam tikrą iššūkį. E, islamo valstybės subirėjimas e, reiškia, kad gali būti, kad e, kovotojai bandys grįžti į Europą. Bet daug užsienio teroristų, kurie atsidūrė E, Irake ir Sirijoje išvyko ne iš Europos, iš kitų šalių. Ir problema yra, kad jie gali grįžti į tas šalis ar gali vykti kažkur kitur, kur yra nestabilumo žydėja, pavyzdžiui, Afganistane, Jemene ar Libijoje. Mūsų interesas, man atrodo, yra pabandyti padėti kaiminėms šalims, kurios patiria tam tikrą stresą įtampą dėl grįžtančių kovotojų iš Irako ir Sirijos. Todėl mes daug pastangų dedame, kurdami tinklą e, dėl skirtą dialogui. Stikame programas stiprinti saugumui. Ir paskutiniais vertinimais apie 2 milijardai eurų buvo skirti išorės programams su saugumo dimensija. Dirbdami šį darbą, ir čia atsakymas į panos veržyje klausimą. Dirbant šį darbą su Turkija ar kitomis šalimis, mes bandome užtikrinti, kad tas darbavimas atsiremtų į mūsų vertybės. Mes nepropaguosime E, bendradarbiavimo, kuris pakirstų tas vertybės. Dabar norėčiau pereiti. Prie bitkoinų dabar pereisiu ir finansavimo klausimą. Jūs minėjote, kad tai yra terorizmo finansavimo šaltinis. Taip, mes e, tai suprantame. Jeigu kažkas darome nelegalaus su bitkoinais, tai reikia su tai kovoti, su to kovoti. Bet mes žvelgiame į bitkoinus ir kitas virtualias valiutas kaip priemonę padedančią finansuoti terorizmą ar kitą nusikalstamą veiklą. Ir vienoje iš konferencijų pastaroji vyko vasarą buvo skirta kovai su piknaudžiavimu virtualiomis valiutomis nuskalstamai veiklai finansuoti ar teroristiniai veiklai finansuoti. E, yra tam tikra medžiaga tų konferencijų ir galima ją pasidalyti su jumis. Daug klausimų susijusių su tuo, kaip galima sustiprinti finansinių, finansinės žvalgybės skyrių ar registrų panaudojimą ES lygmenių. Aš sutinku su panios Arženė Gomes ir kitų idėjomis, kad čia yra europinė dimensija ir reikėtų to nepamiršti. Todėl aš ir kalbėjau šiek tiek plačiau negu kad e, esu įgaliotas, e, skaitamas, kad mes remiame jūsų darbą su kovos su pinigų plovimu direktyva ir pamirėžiau, kad kai ir kada jūs sustarsite dėl finansinės žvalgybos skyrių stiprinimo ir registrų stiprinimo, skaidrumo stiprinimo, susi, tai susijęs su ketvirtąją ir penktąją pinigų plovimo direktyvomis, mes galvosime, ką padaryti papildomai remiantis tuo. Aišku, aptarsime tai su jumis, bet pirmiausia, norėtume įstikinti, ar galima teisėsaugos institucijoms suteikti e, prieigą prie centrinių bankų sąskaitų registrų kaip toliau gerinti bendradarbiavimą tarp finansinės žvalgybos skyrių, taip pat jų bendradarbiavimą su teisėsauga, kad būtų galima sustiprinti ES lygmens architektūrą šiuose srityse. Nežinau, ar tai jūs padrasina ar ne, galbūt šiek tiek nuvilė, nes tai reiškia, kad dar reikės daugiau dirbti šiais klausimais. Ir aš, aišku, jūs sužiaučiu, kad bus net devintas trialogas, kalbant apie pinigų plovimo direktyvą, bet tai svarbus darbas, nes terorizmo finansavimas, pinigų plovimas ir kiti nusikaltimai nedingsta, jie keičiasi, jie evoliucionuoja ir tampa sudėtingesni susekti. Todėl mes taip pat turime evoliucionuoti, e, kurdami savo atsakus ir kurdami priemonės kartu su jumis. Ačiū už jūsų domėjimąsi šis klausimas. E, jeigu nesakiau visus klausimus, prašom su mumis susiekti vėliau. Dėkuoju, gerbiamasis komisijos nariai ir nebejoju, kad kolegos pritams, kad, kad jūs pasakėte pinigų plovimo direktyvą, bet ko gero turėjote galvoje kovo su e, pinigų plovimų direktyvą. Ir e, yra ir kitų teisėkuros dokumentų, kuriuos mes rengiame ir kurie yra labai sudėtingi. Ir dėl taip aš norėčiau kolegoms priminti, kad šiandienos susitikimas vyksta pagal numatytą schemą, kai mes du kartus susitinkame su komisijos nariu ir kalbame apie saugumo klausimus. Ir e, kovos su terorizmu direktyva, e, kitos direktyvos, visi šie dokumentai. Uh, atitinka mūsų strateginius tikslus. Ir kolegos šiame komitete iš tikrųjų dirba labai daug tam, kad mes atsižvelgtume į nūdnos problemas. Ir mes taip pat e, padedame ir kovos su turizmu komitetui. Ir jis dirbs labai intensyviai. Ir e, Kitų metų pradžioje, e, pirmą pusmetį, yra numatytos kelios išvykos valstybės narės, kurios taip pat bus labai įdomios. Ir aš žinau, kad jūs buvo lankytas neseniai Molenbeke. Ir aš manau, kad mes visi vertiname labai tokį, tokią formalią, oficialiai nustatytą mūsų dialogo struktūrą. Ir jums yra žinoma, kad vyko ir parengiamasis susitikimas. Ir ketvirtasis trišalių darybų postis turėtų vykti 2018 e, metų pradžioje. Ir mes dirbame, turime ir kovos su turizmu dabar komitetą. Ir kolegos, gal, gal jūs negirdėjote, ypač tie, kurie ne nuo pat pradžios e, dalyvauja posėdėje. Rytoj bus pristatomas e, saveikumo planas. Ir aš manau, kad mes e, pasistengsime kuo anksčiau jį su jumis aptarti. Man atrodo, kad tai yra labai įdomus dokumentas ir tai yra taip pat mums rū, svarbus pranešimas ir mes tikrai norėtume turėti galimybę jį aptarti su jumis. Taigi dar vienas labai svarbus, įdomus pranešimas. Kolegos, dėkoju. Aš suprantu, kad šiandien yra pirmadienio vakaras, jūs ką tik atvykote į Strasbūrą, bet dėkoju visiems už kantrybę ir už diskusiją. Komisijos narys yra pripratęs prie tokių kelionių. Dėkoju, dėkoju Jums. Labai ačiū. Thank you. Thanks, colleagues. Kolegos, dėkoju už puikią diskusiją. Dabar padarysime pertraukėlę iki... Da pusės devynių ir pusė devynių pradėsime elektroninį balsavimą. Trumpa perraukėlė, žinau, kad kai kas iš jūsų nori pradėti balsuoti iš karto, bet dar ne visi kolegos susirinko, taigi todėl turėsime jų palaukti. Dear colleagues, um, I'm ready to start the vote, but I think. Uh... Gerbėjai kolegos, esame jau pasiruošę dabar tęsti mūsų posėdį. Aš uh, matau, kad uh, kai kas dar tarėsi dėl balsavimo, pranešėjas jau yra atvykęs. Taigi, kai visi bus pasiruošę, galėsime pradėti balsuoti. You, Thomas, that, um... Dėkoju, Tomai. Dėkoju už e, tokius patikinimus. Aš esu pasiruošęs, bet dar ne visi yra susėdę savo vietas. Viena kolegija mums pranešė, kad jie pamiršo balsavimo kortelę, todėl mes į tai atsižvelgsime. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Gerai. Okay, colleagues, um... Na kągi, kolegos. Dabar vyks elektroninis balsavimas. Hammer, Šis plaksukas nėra pakankamai kietas, labai toks jau, ta, jau gležnas tas plaktukas. Taigi, atsiprašau. Um, electronic... Na kągi, kolegos, elektroninis balsavimas dėl kovos su pinigų plovimu, daužimosios teisės priemonėmis dokumento balsuosime dėl sprendimo pradėti tarp pasiturinės darybas ir dėl darybų grupės sudėties. Kaip kolegams yra žinoma, pagal darbo tvarkos taisyklių 105 taisyklės 5 dalį negalima bus balsuoti dėl kompromisų ir atskirų dalių. Šešėliniai pranešėjai mums pranešė, kad dėl trečios straipsnio antrosios dalies turi būti numatytas e, atskiras balsavimas ir taip pat dėl kai kurių kitų straipsnių, kalba ne apie trečią, penktą, šeštą pranešimus. Ir norėčiau paklausti pranešėjų, ar jis norėtų ką nors pasakyti, prašau. Prašau, ponė Korau, prašau. Taip labai labai greitai. Labai dag. De greitai, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad aš sugebėjau šiandien atvykti į Strasbūrą, 15 valandų trūko mano kelionė. Taigi norėčiau padėkoti visiems, dėkoju šešėliniams pranešėjams. Šis pranešimas yra svarbus mūsų komitetui, Europos parlamentui, todėl kad tai yra dar vienas žingsnis kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Čia kalba eina apie uh, nusikaltelių turimą turtą. Ir mes stengiamės taip pat suformuluoti politinį požiūrį. Tai buvo mums labai svarbu, ypač kai kalbame apie dėrybinius įgaliojimus. Taigi dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams. Tai tiek. Dėkoju, pano. Uh, e, Korao, aš e, žinau, kad e, atvykti į Strasbūrą šiandien nebuvo lengva, taigi dabar prašau pereiti prie balsavimo. 28 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Kompromisas dėl pirmojo straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl antrojo straipsnio. Prašau balsuoti. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 96 pakeitimas. Prašau balsuoti. 96 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau kompromisas dėl trečiojo straipsnio, pirmoji dalis, prašau balsuoti. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dabar antroji dalis. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 114 ir 115 pakeitimai, dėl jų balsuojame kartu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl ketvirtojo straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl penktojo straipsnio pirmojo dalis. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrojo dalis. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 144 pakeitimas. Balsuojame. closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 148 e, pakeitimas. Balsuojame. Taip pat nelengva balsuoti, Tane. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl šešto straipsnio. Pirmoji dalis. Balsuojame. Pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 162 pakeitimas. Balsuojame. Machines are... Taip, e, lietai veikia mūsų aparatūra, taigi balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau kompromisas dėl septintojo straipsnio. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl aštuntojo straipsnio. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 8a naujo straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 173 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau kompromisas dėl devintojo straipsnio. Balsuojame. Close. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl dešimtojo straipsnio. Atsiprašau, kolegos, atsiprašau. Sustokime. Dėvi komiteto 28 pakeitimas. Balsuojame. Dėkoju, dėkoju už tai, kad atkreipėte dėmesį į šią, šią klaidą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi toliau. Kompromisas dėl dešimtojo straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 12 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 13 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 30 pakeitimas. Balsuojame, perėjome dabar prie konstitucijų dalių. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Teisės reikalų pirmasis, komiteto pirmasis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 pakeitimas balsuojame. 34 atsiprašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri komiteto antrasis pakeitimas. Net aparatūra yra šiek tiek pavargusi, kaip ir mes visi. Taigi dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 38 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ikon antrasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūri komiteto trečiasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėvi antrasis pakeitimas ir pirmasis pakeitimas, jie yra identiški, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 41 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 42 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta įkonų komiteto trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 46 pakeitimas. 46 pakeitimas, balsuojame, balsavimas baigtas dabar. Atmesta. Toliau jūri ketvirtasis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dėvi komiteto trečiasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 47 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 48 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri penktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 50 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 52 pakeitimas, pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestam. Toliau antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 57 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri 7 balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 58 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 64 pakeitimas. Pirmoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta dabar antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėvė penktasis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 65 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 66. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Ikon šeštasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėvi šeštasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 74 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėvė komiteto septintasis pakeitimas, balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri komiteto keturioliktasis pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 73 pakeitimas. A, atsiprašau. Balsuojame dėl pakeitimų nuo 73, 75 iki 85, dėl jų visų kartų. Balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. Jūrių komiteto 12 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Uh, 39 balsavo už, keturi susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Dabar balsuojame dėl uh, sprendimo pradėti darybas. Balsavimas baigtas. Atsiprašau, kažkas nespėjo, kažkas nebalsavo. Ar visi balsavote? Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, 38 balsavo už, niekas nesu, nebalsavo prieš, iš du susilaikė. Labai dėkoju ir dėkoju šešėliniams pranešėjams. Kolegos, dėkoju. Aš žinau, kad kai kam atvykti į Strasbūrą buvo nelengva, taigi visiems dėkoju. Baigėme balsuoti, tai taip pat yra paskutinis šių metų mūsų komiteto posėdis. Aš norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą. Visiems dėkoju, panašu, kad jau nieks manęs negirdi, nesiklauso, bet vis tiek visiems dėkoju ir linkiu visiems gražių kalėdų.